už jį. Dabar komisijos vardu. Komisijos narys Mimica, prašau. Gerbiami parlamento nariai, Pernai panašių laikų Airija buvo paskutinė ES narė, kuri ratifikavo Junktinių tautų neįgaliųjų teisų konvenciją. Tai reiškia, kad ES ir visos jos valstybės narės dabar yra įsipareigojusios pasiūsti štai tokią žinę. Kalba eina ne apie žmonių prisitaikymą prie aplinkos, bet atvirkščiai aplinkos pritaikymą žmonėms, žmonių poreikiams. Būtent apie tai ir kalbama dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo akto. Ilgai ir buvo de, dėrėtas ir dabar jau pasiektas sutarimas su, tary, su taryba dėl šio teisės akto. Ir aš galiu šiltai pasveikinti pranešėją Lokahar ir, ir bendra pranešėjų pona Kosa ir pona Taylor. Tai yra labai tvirtas dokumentų rinkinys, kuris padarys ES prieinamesnę asmenims, kurie turi negalę Europos prieinamumo aktas yra svarbiausių šios komisijos socialinės darbo atvarkės iniciatyvų. 2015 gruodį mes pateikėme labai plataus užmojo pasiūlymą. Pasiūlyme koordinuotą požiūrį ES lygių, kad būtų galima įgyvendinti Junktinių tautų konvencijos e, prievolės dėl prieinamumo. Ir tai buvo paremta mūsų bendraja rinka. Europos prieinamumo aktas leidžia sukurti didžiausią rinką prieinamų produktų ir paslaugų. Mes sukūrėme vienodas veiklos sąlygas ir tai yra e, palanku ES verslui. Tai e, padidins prieinamų produktų ir paslaugų buvimą, egzistavimą. Apie 80 milijonų žmonių yra su negale, taip pat yra, nedaug, ir, taip pat yra ne, nemažai ir vyresnių žmonių, kurie galės aktyviau dalyvauti visuomenėje ir darbo rinkoje, turėdami vienodas galimybės ir sąlygas. Europos prieinamumo aktas apims didžiulį spektrą mm, produktų ir paslaugų, kompiuterių, terminalų, savitarnos įrenginių, elektroninių komunikacijos priemonių taip pat 112 numerio naudojimą, prieigą prie audiovizualinės žiniasklaidos paslaugo, e-knygų, e-prekybos ir tam tikrų transporto paslaugų elementų. Tai yra svarbiausi produktai ir paslaugos būtini kasdieniam gyvenimui. E, Efektyvumą padidins ir skaitmeninimas. Būtent dėl to Europos prieinamumo aktas prisidės ir prie Europos socialinių teisių ramščio kūrimo. Tai leis įtraukti žmonės su negale. Mes e, adaptuojame savo taisyklės, kad jos atlaikytų pokyčius ateityje ir mes norime, kad skaitminė revoliucija būtų kaip katalizatorius socialinė įtraukčiai ir kad niekas nebūtų paliktas nuo šalyje. Europos prieinamumo aktas turi būti vertinamas sąsajoje su kitomis svarbiamis ES priemonėmis, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų direktyvos arba elektroninės komunikacijos kodeksas, kur prieinamumas yra privalomas dalykas. Europos prieinamumo aktas palengvins šių teisės aktų įgyvendinimą. Baigdamas noriu pabrėžti, kad Europos prieinamumo akto poveikis yra kur kas platesnis nei jo taikymos rytis prieinamumo reikalavimai turėtų suteikti įkvėpimo ir kitiems sektoriams ir netgi kitoms pasaulio vietoms. Europa tarsi pralaužia sienas tarp valstybių ir žmonių. Ir toliau būkime lyderiais, greudami barjerus, kliūtis ir užtikrintami vienodą dalyvavimą neįgalių asmenų visuomenės gyvenime. Aš kliaujuosi jumis visais, kad jūs pritarsite Europos prieitamumo aktui, kuris tikrai pakeis milijonų Europos piliečių gyvenimą. Dėkoju. Grazie, e- Ačiū komisijos nariu Mimica, o dabar kultūros komiteto vardu ponia Vort, vieną minutę. Yra daugiau nei 100 milijonų, 100 milijonų žmonių su negalio pasango. 120 milijonų žmonių iki 2010 metų bus. Asmenys su negale Europoje dažnai patiria sunkumus, kai reikia naudotis gaminiais ir produktais. Tai reiškia, kad jie yra atskirti nuo visuomenėmis, jie negali naudotis pagrindiniais produktais ir paslaugomis. Ir tai tarsi savaime suprantama, nieks to nesistebė, pavyzdžiui, kai reikia į banką kreiptis, kai reikia e, iš bankomato e, pasimti pinigų, kai reikia apsilankyti bibliotekoje, te, nueiti į teatrą, naudotis metro, nusipirkti biletą. Mes turime užtikrinti e, konsultavimasi su neįgaliųjų bendruomenė, tu išgirsti, kokie yra jų poreikiai, kokie sunkumai iškyla jiems kasdienėme gyvenime. Ir būtent apie tai yra šis pranešimas. Mes turime užtikrinti neįgaliųjų pilnavertį gyvenimą. Ir kai balsuosime šį pranešimą, neturime nuvilti neįgaliųjų asmenų bendruomenės. Ačiū. Džiulė. Dabar e, moterų teisų komiteto vardu Estaras Feragut. Vieną minutę, prašau. Dėja jos nėra. Dabar kitas kalbėtojas. Peticijų komiteto e, vardu ponia Kuneva. Dėkoju, pirmininkė. Nuo tada, kai komisija paskelbė Europos e, prie, prieinamumo e, teisės aktą, praėjo šešeri metai ir Mes negirdime e, žmonių e, balsų, žmonių su negale balsų. Mes tengiamės e, įtraukti jų pasiūlymus ir Mm, yra labai daug pakeitimų pateikta, tačiau daugybė Europos parlamentarų balsavo prieš tuos pakeitimus. Ir mes neturime visur prieinamos aplinkos, nėra direktyva įgyvendinta labai plačiai. Mm, blogiausia yra tai, kad mums reikės dar šešių metų, kad ši direktyva būtų įgyvendinta. Tai yra e, įžeidimas žmonių žmonėms, kurie turi negalę. E, mes e, gerbėme visas e, žmonių su negale agentūras ir todėl mes toliau sieksime užtikrinti žmonių su negale teises, tol kol mes pašalinsime visas kliūtis. Ačiū. Dėkoju. Politinių frakcijų vardu. Ponas Švab. Dvi minutės. Dėkoju, gerbiami kolegos. Aš džiaugiuosi tuo, kad čia Europoje pavyko perimti, perei, per, pereiti per tam tikras kliūtis, nes Europoje mes turime E, daug e, žmonių su negale ir mes turime pašalinti e, tarp valstybinės kliūtis. Ir Europai tai yra galimybė įvesti bendrą struktūrą E, kurią bus siekiama į, kur, sukurti vieningą e, infrastruktūrą visiems. Tuo pačiu metu e, be socialinių aspektų tai ir iš ekonominės e, pusės yra e, pozityvus žingsnis, nes tai yra e, paskatos investicijoms. E, mikro įmonės į, e, tai, e, į šitą paketą turbūt nepatenka. E, Ir antra, mums taip pat pavyko užtikrinti e, aplinką. E, parlamentas atsižvelgia į aplinką. Ir aš manau, kad e, naujas parlamentas turės atsižvelgti į šitą aspektą labiau. Dėkoju. Dėkoju dabar ponė Senalova. Dvi minutės socialdemokratai. Dėkoju. Įstupnost bėžnych služeb pas božyk. Dėkuoju. Paslaugų ir produktų prieinamumas e, tarsi natūralus dalykas vertinamas didžiosios dalies visuomenės, bet tai yra didžiulė kliūtis negaliems asmenims. 80 milijonų yra neįgalių žmonių, taigi jiems labai svarbus šis teisės aktas. Prieinamumo aktas susiduria su nemažai problemų. Iš tiesų, Dešimt metų reikė, prireikė, kad pateiktumėm pasiūlymę ketverių metų dėryboms ir dabar esame pusiaukelėje. Yra dalinis, dalinė sėkmė jau pasiekta ir aš dėkoju uh, kad ypač skaitminėje srityje šis aktas turėtų padaryti e, e, komunikacijos srityje e, produktus ir paslaugos padaryti prieinamesnius, pavyzdžiui, bankomatų, prieiga prie bankomatų, prie kompiuterių ir taip toliau. Taip pat pagerinti transporto prieinamumą, lankytis bankuose, parduotuvėse negaliems asmenėms. Manau, kad prieinamumo aktas dėje netenkina visų lūkesčių. Kartais jis yra kritikuojamas ir parlamentas yra kritikuojamas už sprendimus, kurie netitinka realybės. Bet tai yra. Bet tai liečia tas valstybės narės, kurios nepakankamai įsitraukia ir įsipareigoja siekiant užtikrinti prieinamumą. Mes turime užtikrinti naudojimuose produktais ir paslaugomis visiems mūsų piliečiams. Tai yra esminis dalykas, fundamentalus dalykas, kad galėtume integruoti visuomenę neįgulius asmenius, mes taip pat pagyvenusius asmenys ir sutrikimų turinčius asmenys. Kol kas tas tikslas nepasiektas. EKR frakcijos vardu ponė Žinatska. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiami kolegos, aš džiaugiuosi tuo, kad e, šita e, direktyva, kuri man atrodo labai svarbi, padeda e, gerinti situaciją žmonėms su negale. Ir dėl jos reikia nubalsuoti per šitą kadenciją. Aš visada palaikiau šitos direktyvos pasiūlymą ir uh, bendradarbiaudama su koleg e, kitais kolegomis, aš siekiau e, pagerinti e, šitos direktyvos rezultatą. Gaila, kad tas rezultatas nėra toks ambicingas ir mes turime atsižvelgti į daugą tarp jų ir į poreikius žmonių su negale. Ir aš tikiu, kad mes esame tinkamame kelyje ir mes toliau šalinsime kliūtis laisvam judėjimui visose valstybėse narėse. Ponas Šoltės. Dėkoju pirmininkė. Daugiau kaip 80 milijonų europiečių labai ilgai laukia šio svarbaus akto teisės akto ir norėčiau padėkoti pranešėjui už bendradarbiavimą. Visų pirma, e, šis e, aktas yra labai svarbus, nes dauguma e, žmonių tiesiog turės geresnę prieigą prie produktų ir paslaugų. Tačiau šitą direktyvą nepats, nepatenkino visų mūsų lūkesčių. Labai daug klausimų dar yra atvirų, tačiau yra labai svarbių klausimų ir e, tai yra visgi kažko pradžia. Ir mes dabar turime vilčių, mes galime būti tikri, kad Europos parlamentas supras žmonių poreikius. Visi nori, kad mes e, taptume kiek įmanoma įtrauklesnė visuomenė. Dėkoju, išklausėme politinę frakcijų. Dabar ponas Koch, pusantros minutės. Gerbiami kolegos, e, kai prieš 25 metus aš pradėjau dirbti Europos parlamente, e, žmonės, kurie turėjo e, negalių, neatliko jokio vaidmens, jie buvo nematomi ir nebuvo siekiama, ne, nebuvo socialinio ramščio, tai buvo su tuo susiję. Ir kadangi sensta mūsų visuomenė, ir žinome, kad 2020 metais Europoje bus apie 220 milijonų žmonių, kurie turės didesnę ar mažesnę negalę. Ir šitame pranešime yra atsižvelgiamai daug. Mes kalbame ne tik apie 80 neįgalių europiečių. Ir mes turime turėti Europos taisyklę taisyklės, kurios užtikrintų prieinamumą ir padėtų lengviau prieiti prie paslaugų ir gaminių žmonėms, kurie turi judumo apribojimų. Ir aš labai sveikinu tai. Ir Be abejo, e, ši, e, tie papildymai, kurie buvo pasiūlyti, labai sveikintini, pavyzdžiui, e, pagalba lėktuvuose, pagalba traukiniuose, anksčiau to nebuvo. Tai taip pat yra, tuo taip pat užtikrinama kelionės informacija, kurios dabar labai trūksta. Šiandieną džiaugiuosi tą mūsų strategiją, kad žmogus su negale galės skambinti 001 numeriu kaip bet kuris kitas žmogus. Tai yra reikiamų žingsnių žingsniai. Ir e, tai savame suprantamas dalykas, kurį turime e, užtikrinti e, žmonėms su negale. Mes visi kartu turime dirbti ateityje. Ir aš tai sakau ne tik kaip negalės grupės įkūrėjas, bet ir iš savo asmenio įsitikinimo. Dėkoju, ponia Koch, dabar ponas Danti que... Dėkuoju, pirmininkė, gerbiami kolegos. Europos e, prieinamumo aktas e, duos apčiopiamos naudos daugiau negu 80 milijonų žmonių, kurie turi negalę ar e, funkcinių sutrikimų. Kompiuteriai, bankų paslaugos, terminalai. Viskas turės būti pritaikyta vykdant prieinamumo reikalavimus. E, nuo internetinės priekybos iki transporto banko paslaugų, bendrasis skubios pagalbos telefonas, viskas e, bus pritaikyta neįgaliesiems, bus užtikrinta vienoda prieiga už tą pačią kainą. Mes galėjome daugiau ką padaryti, e, taikydami terminus, per kuriuos turėtų įsigalioti reikalavimai, galbūt jie dabar pernelyg ilgi. Aš manau, kad e, per trišalės dėrybas e, bus galima dar kai ką pakoreguoti. Mes turime užtikrinti geresnę, teisingesnę Europą, užtikrinami teisės patiems pažeidžiamiausiems. Dėkoju, ponia Pietikainė, pusantros minutės. Tai yra ypatingas žingsnis prireikė penkerių metų dėrybų sudėtingų. Turime suvokti, kad žmonių su negale teisės yra pagrindinės teisės, kaip ir kitų e, žmonių. Mes turime sukurti aplinką žmonėms su negale tokią, kuri e, leistų jiems patogiai gyventi. E, Kitai, Tai reiškia, kad pastatai, būstas, e, produktai, skaitmeninės paslaugos e, gali nustumti į šoną labai didelę gyventojų dalį. Atsiranda daug naujų technologinių galimybių, kurios gali būti naudingos žmonėms su negali, vyresniems žmonėms ir uh, Reikia užtikrinti, kad jie nebūtų, ats, nepatirtų atskirties. Valstybių narių lygmenių daug ką reikia padaryti ir komisija turės e, pagalvoti, kaip atsižvelgti į poreikius specialių grupių, tokių kaip žmonės su negale, pagyvenę gyventojai, reikia plėtoti atinkamas paslaugas, produktus ir užtikrinti, kad žmonės galėtų naudotis jomis. Uh, būstas taip pat turi būti pritaikytas. Mes nenorime nieko, kas e, reikštų žmonių atskirti dėl jų kognityvinių savybių, klausos, regos sutrikimų ar negalios. Mes e, esame pirmieji ir drąsiai ženkime taip į priekį. Dėkuoju dabar spontaniškos diskusijos. Pone Steivins, vienai minutai. Dėkuoju. Pirmininkė, kolegos. Maždaug 80 milijonų žmonių Europoje turi negalę. Bet kas, kas galėtų užtikrinti geresnę prieigą, galimybę geresnę naudotis įvairiais produktais, yra sveikintina. Aš dėl to labai džiaugiuosi, kad uh, E, dabar jau baigta tartis dėl produktų ir paslaugų prieinamumo, bet nepakankamai mes dar ištingai veikėme, lyginkime save su JAV ir iš tikrųjų matome, kad JAV daug geresnės sąlygos sukurtos ir aš e, tikiuosi, kad prieinamo aktas bus e, kultūrinė revoliucija. Ne tik vyriausybės, bet ir privačios įmonės turi užtikrinti prieinamumą. Ir reikia suvokti, kad tai yra galimybės, o ne prievolė. Ir e, daug dar ko trūksta e, Europos Sąjungoje. E, žmonės turi su kliūtimis, kurios neturėtų egzistuoti. Ir reikia išnaudoti tų žmonių potencialą iki galo, nes apmaudu, kad jis yra švaistomas. Dėkuoju dabar ponas Eserič, vieną minutę. Taip, mes turime užtikrinti prieinamumą galimybės žmonėms kad jie galėtų naudotųsi produktais, paslaugomis. Pirmiausia, turime galvoti apie neįgalius piliečius. Bet man e, noris pasakyti, kad ne visuomet iš viršaus nuleisti yra teisės aktai, yra geriausias sprendimas priekyba, gamintojai dirbdami kartu, galbūt veiksmingiau galėtų spręsti šias problemas. Ir dar norėčiau sureaguoti tai, ką sakė komisijos narys. E, Ir kai išgirstu, tai man visuomet pasidaro baisu. Jis kalbėjo apie atsparumą ateičiai. Bet e, pasižiūrėkime, kas atsitiko su karaliumi Kanutu, kai jis bandė sustabdyti e, jėgas tam tikras potvinį. Ir e, kartais, nuėdami pozityvos rezultato, galime sukurti neigiamą poveikį nepavirskite į karalių kanutą. Ponas Marijas, vieną minutę. Dėkui, pirmininkė. Iš tiesų, kaip buvo pasakyta, 80 milijonų žmonių su negale gyvena Europos Sąjungoje. Deja, 150 milijonų dar yra žmonių pagyvenusių ir turime įgyvendinti rimtas priemonės, turime užtikrinti prieinamumą paslaugų ir produktų ir tiems žmonėms. Žmonės su negale dažnai negali dalyvauti socialinėme, ekonominėme, politinėme gyvenime ES. Dėl to mums reikia konkrečių priemonių. Taip pat e, žinome, kad yra daug e, skundų, prašymų, kurių sulaukia peticijų komitetus iš tūkstančių piliečių. Mes neturėtume e, finansuoti jokio viešo ar privataus projekto iš ES biudžeto, jeigu tas projektas nenumatys e, visiško prieinamumo galimybių. Mes turėtume e, būtent taip vertinti projektus. Dabar ponia Bilbao Barandika. Dėkuoju, pirmininkė, komisijos nariai. Aš norėčiau, kaip galima uh, nuoširdžiau pasakyti kolegą Mortiną Liokergard, kadangi taryba uh, labai ribotai veikia ir jisai sugebėjo užsikrinti puikų rezultatą. Mes kalbame apie e, daugiau negu 100 milijonų ES piliečių, kurie e, turi kokią nors negalę. Naujoji direktyva e, numatys prievolę gyvendinti tas nuostatas, kurios išdėsios Europos jungtinių tautų negalių teisų konvencijoje. Taip pat atsiras prievalė pritaikyti transporto priemonės, kompiuterius, telefonus, elektroninės knygas prie neįgaliųjų poreikių. Taip pat dar vienas e, puikus pasiekimas - telefonas skubios pagalbos šim, numeris 112 ir kitos panašios paslaugos. Taip pat reikia užtikrinti, kad neįgalieji turėtų galimybės geresnės pateikti į rekreacinės zonas, pavyzdžiui, paplūdimius. Ir taip pat galėtų naudotis visomis e, technologijomis, kurios palengvintų jų gyvenimą. Dėkoju dabar, e, tai jūs buvote paskutinė kalbėtoja, dabar komisijos narys Mimica, prašom. Thank you, Mr. President. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Nuėjome ilgą kelią, kad pasiektume šį rezultatą. Dėrybos tarp, dėrybos tarp tarybos ir parlamento buvo labai intensyvios. Visi turėjo pademonstruoti lankstumo ir noro pasiekti susitarimą. Puikiai žinau, kad daugelis iš jūsų būtų norėję, kad daugiau sričių apimtų šis aktas ar būtų platesnio užmojo šis aktas. Tiesą sakant, komisijos pasiūlymas buvo platesnio užmojo, todėl aš galiu suprasti jūsų išsakytą susirūpinimą. Bet kartais tobulybę neįmanoma pasiekti. Ir mes pasiekėme nemažos pažangos ir toliau sieksime pažangos. Daugelio kasdienių produktų ir paslaugų prieinamumo pajaus kiekvienas kasdienėme gyvenime. Kiekvienas turi gauti naudos iš skaitmeninės revoliucijos. Niekas neturėtų likti nuo šalyje mūsų visuomenėje. Mūsų visuomenė keičiasi. Gerbiami parlamento nariai, šie pokyčiai ir prieinamumo reikalavimai yra akivaizdžiai geri, akivaizdžiai reikalingi. Žmonės netrukus pasakys, kodėlgi mes viso to nepadarėme anksčiau. Raginu Jums pritarti Europos prieinamumo aktui. Ačiū. Dėkoju komisijos nariui. Dabar sutiksiu žodį pranešėjui Lokia Hartų. Ats patikti atsakymus. Dėkuoju visiems kolegoms, kurie dalyvavo diskusijose. Labai didžiai klausiausi. Darybos vyko metų metus ir labai puiku išgirsti jūsų rezult... įvertinimą. Galima sakyti, kad stiklinė pusiau tuščia arba pusiau pilna. Ir aš priklausau tai grupiai, kurie sako, kad stiklinė yra pusiau pilna. Kaip ir komisijos narys Mimica, aš tai pavadinčiau geru rezultatu. Ir galbūt geras dalykas yra geriau negu tas, ta topulybė, kur yra nepasiekiama. Esame tokie padėtyje, kai jau išsiveržėme iš stagnacijos laikotarpių. Prieš 20 metų Nebuvome pasirengę negaliems žmonėms e, suteikti reikiamos vietos visuomenėje. Taigi turime dabar pasidžiaugti, kad dabar nuėjome tokį ilgą kelią ir dabar jau asmenys su negale gali būti visuomenės dalis. Turime džiaugtis tuo, kad galime 80 milijonų žmonių pasiūlyti orų kasdienį gyvenimą, kai kalbame apie produktus ir paslaugas. Keletas kalbėtojų pasakė, kad norėtų daugiau. Aš asmeniškai taip pat norėčiau daugiau, bet džiaugiausi tuo, ką jau pasiekėme, nes anksčiau net negalėjome įsivaizduoti, kad tai galėtų įvykti. Valstybės narės klausosi mūsų, aš tikiuosi, kad, ir iš, kad bus padarytos tinkamos išvados ir taip pat džiaugiuosi gerais rezultatais ir laukiu jūsų paramos rytoj. Dėkoju pranešėjui už atliktą darbą. Baigėme diskusijas. Dėkuoju komisijos nariu Mimicai už tai, kad atvyko čia, dalyvavo diskusijose. Rytoj balsuosime šio klausimu ir toliau darbo atvarkėje yra tarybos ir komisijos pareiškimai. Būtinybės kovos tvarka es lygmenių sudaryti trečiųjų šalių juodąjį sąrašą pagal kovos su pinigų plovimu direktyvą. Sveikinu komisijos narę Jūrovą. Ačiū, kad atvykote. O tarybos e, vardu ministrė Čort sutiksiu žodį. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Pirmiausia, noriu padėkoti pirmininkui Tajani už jo laišką. Atsiprašau minutėlę, noriu susirasti dokumentą. Okay, Atsiprašau už šią pauzę. Pirmininkė, gerbėjami parlamento nariai, komisijos narė, ačiū, kad pakvietėte tarybą dalyvauti šiose diskusijose. Pradėsiu pasakydama, kad taryba yra įsipareigojusi kovoti su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Dėl to nėra jokių abejonių. Prinkantė valstybė ir taryba visiškai pritarė tam skubumui ir įsipareigojimui Europos parlamento bei komisijos spręsti šį klausimą. Kartu taryba, komisija ir parlamentas pastaraisiais metais glaudžiai betarbiavome, siekdami nus, parengti veiksmingą režimą, kad būtų galima kovoti su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Mes sustiprinome ES taisyklės. 2018 parengėme e, pakeitimus e, direktyvos kovai su pinigų plovimu ir tai yra puikus gero bendradarbiavimo pavyzdys. Žinoma, reikia tolesnės pažangos mūsų bendroje kovoje. Perėsiu iš karto prie klausimų. Taryba Komisijos deleguotusios aktuose e, buvo pritarė, kad nusatytos šalis, kur yra strateginių trūkumų. Tai nereiškia, kad sąrašo sudarimas nėra svarbus e, dalykas e, šiame darbe, priešingai, bet kad pasiektume šios priemonės tikrai poveikį ir užtikrintume jo kokybę, turime įvesti šį sąrašą tvarkingai. Ir Tai mes būtent ir išdėstėme savo tarybos pareiškime. Mes manome, kad norint nustatyti veiksmingą priemonę, komisijos pasiūlymas turėtų būti parengtas labai skaidriai, kad tai būtų paskata atitinkamoms šalims priimti reikšmingus sprendimus. Būtent dėl to taryba ragina, kad būtų sąrašas sudarytas, atsižvelgiant ir į penktąją kovos pinigų planų direktyvą kad būtų galima kovoti, efektyviau kovoti su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Mes esame vieningi ir įsipareigoję paremti bendradarbiavimą tarp e, institucijų. Mes žengime į priekį ir kitose frontuose, ne vien kovoje su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Mes jau baigėme dėrybęs dėl kitų svarbių teisės aktų kovos su pinigų plovimu. Tai yra Europinė finansų priežiūros, Europinis finansų priežiūros dokumentų rinkinys. Reikia teikti didžiulę svarbą šiam dosie ir taryba praėjusią gruodį e, parengė kovos su pinigų plovimu planą, siekiant pagerinti dabartinę sistemą. Ir mes stebime, kokie vyksta pokyčiai šioje srityje. Ponios ir ponai, aš laukiu jūsų nuomonės, taip pat komisijos narės nuomonės ir esame pasirengę toliau bendradarbiauti su jumis. Ačiū uždėmesi. Dėkuoju, ministrė. Dabar būtinybės skubos tvarka sudaryti trečiųjų šalių juodąjį sąrašą. Tai yra tarybos ir komisijos pareiškimas. Atsiprašo, pirmininkas pasikart... pasikartuo. Žodis komisijos nariai Verai Jūrovai, prašau. Gerbės pirinkė, gerbėmi parlamentarai, dėkoju už tai, kad surengėte šios dienos diskusiją šią svarbę temą. Aš noriu padėkoti tarybai už tai, kad išreiškė tą patį e, skubos poreikį šiuo klausimu. Po kiekvienos, kiekvieno turizmo išvoko, išpolio, po kiekvienos e, neapykantą kurstančios kalbos, po kiekvieno banko skandalo, skandalo mes girdime daug įvairių kalbų, jog mes turime padaryti sveikesnių finansinį sektorių. Visa, visa tai mes ir bandome daryti, taip pat ir dirbdami su didelį riziką keliančiomis trečiosiomis šalimis. Mes naudojamės metodologiją, kuri buvo parengta skaidrių būdu ir būtent dėl to noriu pradėti apgailę staudama, kad taryba atmetė tą sąrašą Nes turėdami tokį sąrašą mes būtume galėję pradėti veiksmingai kovoti šią, šią kovą. Kaip žinote, Junkerio komisija ir aš asmeniškai e, kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu klausimą padarėme prioritetiniu ir visada jaučiau parlamento stiprią paramą. Per pastarosius metus mes matėme daug terorizmo išpolių Europoje ir matėme daug pinigų plovimo skandalų, kurie atskleidžia, kaip organizuotas nusikalstamumas naudojasi finansinė sistema. Kartu su jumis mes nenulstamai dirbome kad mūsų taisyklės ir sistemos taptų stipresnės, atsparesnės finansiniams nusikaltimams, kad, kad tai apsaugotų mūsų visuomenę ir piliečius. Du kartus atnaujinome uh, kovos su pinigų plovimu direktyvą, jūs ją patvirtinote. Taip pat ir pinigų plovimas buvo patvirtintas kaip rimtas sunkus nusikaltimas ir taip pat parengėme direktyvą dėl finansinės informacijos naudojimo e, teisės saugos institucijų. Šią savaitę jau esame galutinėme etame, etape dėrybų su Europos baninkystės institucija, kuriai bus suteiktas stiprus vaidmuo prižiūrint kovos su pinigų plovimu finansinėme sektorė. Turėsime pasirūpinti, kad mūsų taisyklės būtų gyvendinamos visoje Europoje. Deleguotasis, deleguotais reglamentais, kurį patit, patit, patvirtino komisija, identifikuojant šalis, kurios, kurios kelia riziką kovos su pinigų e, sistemoje, Tai yra rimtas žingsnis, kovojant su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Deja, ta priemonė neįsigalios dėl mano paminėtos priežasties, tai paminėjau pradžioje. Taryba, naudodamasi tikrinimosi teisėmis, pasipriešino šiam deleguotam teisės aktui. Kaip sakiau, aš esu labai nusivylusi tarybos sprendimu ir apgailestauju, kad šis uh, klausimas nebuvo aptartas politiniu lygiu taryboje. Nei teisingumo, nei vidaus ministrai prasisaisė, nei finansų ministrai Ekofine, Briuselėje. Šiandien taip pat to, to klausimo neįtraukė. Kovos su pinigų plovimų direktyva, penktoji taryba ir Europos parlamentas kartu nusprendė sustiprinti taisyklės trečiųjų šalių atžvilgių, papildant teisiniais kriterijais uh, finansinės darbo grupės. Komisija skiria didžiulę reikšmę daugia šališkumui ir tam darbui, kurį finansinė darbo grupė atlieka. Mes privalome įvertinti svarbu šios darbo grupės svarbę veiklą, bet reikia tolesnių žingsnių, kad mes galėtume apsaugoti uh, E, ES finansinę sistemą, remiantis kriterijais, kurie yra nustatyti kovos su pinigų plovimu taisyklėse. Būtina e, pasiremti ir patirtimi, įskaitant pamokas, pa, pamokas išmoktas dėl įvairių skandalų ir reikia prisimti tinkamą atsakomybę ir tai viršyje finansinės darbo grupės įgaliojimus. Mes negalime didinti užduočių šios darbo grupės. Mes turime teisinius įpareigojimus pagal dabartinės kovos su pinigų plovimu taisyklės atlikti savo autonomišką įvertinimą. Tam, kad galėtume parengti pirmąjį autonomišką sąrašą, komisija atliko labai rūpestingą vertinimą remdamasi tvirtą mm, metodologiją kartu su valstybių narių ekspertais. Valstybės narės taip pat konsultavosi dėl tos metodologijos, remiantis direktyvą nustatytais kriterijais. Komisija taip pat susisiekė su trečiosiomis šalimis po to, kai kolegija komisijų patvirtino pirminius rezultatus 2019 m. sausio pabaigoje. E, atsižvelgianti tai, kad trečiosios šalis turi teisę būti išklausytos ir komisija e, laikosi savo įsipareigojimų. Mes ir toliau dirbsime su trečiosiomis šalimis ir raginsime jas, kad jos spręstų trūkumus, e, užtikrinant kovos su pinigų plovimu prevenciją ir kovą. Mes nesudarome sąrašo trečių šalių vien dėl to, kad būtų toks sąrašas. Mes norime išspręsti ir kovoti su rizika kylančia ES finansiniai sistemai. Esame pasirengę dirbti su jumis ir su taryba politiniu lygiu, kad galėtume aptarti, kaip reikėtų dirbti toliau. Mūsų tikslas yra E, įgyvendini mūsų teisinius įsipareigojimus pagal kovos su pinigų plovimu direktyvą. Tai yra bendra atsakomybė ES institucijų siekiant apsaugoti mūsų piliečius ir ES finansinę sistemą nuo grėsmių, kurias kelia kovos su pinigų plovimas ir terorizmo finansavimas. Aš e, paprašiau kolegijos suteikti man galimybę sudaryti tokį sąrašą šios kadencijos metu. Norėčiau, kad visi darbai būtų baigti, mano darbai būtų baigti šios kadencijos metu. Ir dar kartą noriu pabrėžti, kad aš e, kliaujuosi jūsų parama. Dėkoju. Ačiū komisarė. Dabar mes klausysimės frakcijų atstovų. EPP frakcijos vardu ponas Ferber. Dėkoju pirmininkė, gerbiama komisarė, gerbiama tarybos atstovė. Džiaugiamės tuo, kad mums reikia juodojo sąrašo kovojant su pinigų plovimu, tačiau tas sąrašas turi būti patikimas. Taip pat žinome, kad anksčiau mes taip pat turėjome juodai sąrašą ir Europos parlamentas atmetė pats deleguotus teisės aktus. Aš suprantu komisiją, nes mes visada sakėme, kad nepakanka turėti, e, nukopijuoti finansinių veiksmų darbo grupės sąrašą. Reikia, mums reikia atlikti savo analizę, mes visada to reikalavome. E, sąrašas netobulas ir galime iškelti klausimą klausimą, kodėl tokia šalis kaip Rusija vis dar nėra įtraukta į tokį sąrašą. Be abejo, taryba turi procedūrinių punktų, mums reikia to ir ano, e, turime kalbėti vienas su kitu, tačiau nepaisant to, man susidaro jausmas, kad e, priežastis, dėl ko sąrašas buvo atmestas, e, buvo ne, neformalumas, tačiau tiesiog susipriešinimas tarpusavyje. Ir labai dažnai girdėjome tokį argumentą per pastarąsią savaitę, kad mums mums reikia į sąrašą neįtraukti tos ar anos trečios valstybės, e, nes tai yra labai svarbus e, sąjungininkas. Mes turime nepamiršti, e, mes Jeigu vadovausimės tokiais argumentais, tai sąrašas tikrai nebus visiškai e, patikimas. Ir e, tada, e, jeigu Vokietija su kažkuo labai bendradarbiauja ar prekybos partneris svarbus, tai tada net neįtraukėme to šalies į sąrašą. Bet tačiau taip negali būti. Mes turime užtikrinti, kad Europos finansinis sektorius nebūtų atsakingas už pinigų plovimą ar terorizmo finansavimą ar organizuotą nusikalstamumą. Mes turime E, užtikrinti Europos priežiūros, bankų priežiūros mechanizmą, kurie e, turėtų e, pinigų plovimo kovos strategijas ir mechanizmus. Ir mes galime užtikrinti, kad komisija Manau, kad komisija turi pateikti kiek įmanoma greičiau savo sąrašą, o kreipiamės tarybą prašydami tą sąrašą kiek įmanoma greičiau patvirtinti. Dėkoju. Socialdemokratų frakcijos vardu ponia Gome. Nu e, dėkoju. E, labai e, svarbu turėti trečiųjų šalių juodai sąrašą ir jis turi būti padarytas nepriklausomo įvertinimo pagrindu. Taip pat kovos su pinigų plovimu direktyva yra esminė kovojant su mokesčių vengimu. Komisija pateikė sąrašą, parlamentas pritarė, o taryba viską sužlugdė. Uh, Ir dabar valstybės narės užblokavo kovą su terorizmu ir pinigų plovimu. Ir tai nepadeda kolektyviniam saugumui. Vyriausybė žino, kad tai yra Briuselis, kad e, Briuselis nepateisina piliečių lūkesčių ir tarytum leidžia vystytis terorizmui tarybą. Visos 28 valstybės narės e, vadovaujasi iškreiptais interesais. Ir susi, sutinka su uh, įvairių režimų, pavyzdžiui, Saudo Arabijos administracijos uh, spaudimu. Aš lenkiu galvą prieš jūsų uh, ryštą, komisarė, ir palaikau jūs. Dėkoju. Ekar frakcijos vardu, ponas Paket. Dėkoju. Pirmininkė. Europa parengė naują e, lengvatinio apmokestinimo zonų sąrašą ir e, komisija šitą darbą nuveikė gerai, tačiau prieš porą savaičių parlamentas taip pat parengė e, savo sąrašą ir jis apėmė ir Belgiją, kuri neturi jokios metodikos. Taigi, komisija visgi savo darbą atliko ir mes turime naują sąrašą, mes kalbame apie sankcijas, tačiau Europos bankai turi užtikrinti papildomą sandorių kontrolę. Ir manau, kad tai yra labai svarbu, kovojant su finansiniais nusikaltimais. Mes tai palaikome. Ir mano frakcija už tai ginčijosi, dėl to ginčijosi daugybę metų ir mes toliau tęsime savo kovą. Dėkoju. Ponas Torvalds, Alde frakcijos vardu, dvi minutės.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 ryšiai su Rusija. Gal tas žmogus, kuris sudarė sąrašą, nelabai įsivaizduoja sistemos Rusijoje. Aš ten praleidau šešerius metus ir esu tikrai nustebęs, kad niekas nesigina rimčiau į šią problemą. Visuomet matome organizuotą pinigų grobimą kuris e, Rusijoje, kuris, kai tie, paskui tie pinigai patenka į Europos Sąjungą. Ir Rusijos nėra tame sąraše. Ar tai reiškia, kad iš tikrųjų jūs apie tai nepagalvojate? Pinigai visuomet grįžta. Bet Problema yra tai, kad mes nebežiūrime, kas vyksta Rusijoje ir žmonės nebepasitikės mumis. Mes turime sugražinti pasitikėjimą deramai reaguodami ir veikdami pasaulio mastu. Žmonės turi mumis pasitikėti, jie turi matyti, kad iš ties mes kovojame su pinigų plovimu ir kad esame prieš mokesčių prievėgas. Dėkoju. Pono, ponas Gygalt, frak, žalių frakcijos vardu, pusantros minutės. Per pastarąsias kelias dienas, kas atsitiko tarybai galime pasakyti labai aiškiai. Mes visi nubalsavom dėl bendros metodikos, komisija apie tai kalbėjo. Jau daugelį mėnesių nebuvo jokių metodinių įsikišimų. Tada, kai netrukus jau gavome, sudarėme sąrašą, atsirado daug intervencijų. Panamos komitet, dokumentų komiteto, taip pat Amerika, Amerikos administracijos, Saudo Arabijos ir visi pradėjo kritikuoti metodus, tačiau ta kritika nėra patikima. Ir iki šiol mes neturime jokios e, šalies įvertinimo. Ir komisija nuolat e, kritikuoja valstybės narės. Ir vietoj to mes atsisakome tokio svarbaus instrumento pinigų plovimui užkardyti. Ir valstybės narės paminėjo, kad nėra patikrintos labai svarbios valstybės, pavyzdžiui, Rusija. Gruzija, Azerbaidžianas, e, Junktiniai Arabų Emiratai, e, tos šalis, su kuriamis yra tiek daug problemų. Tad yra labai aišku, e, mes turime to nepamiršti, reikia atlikti patikrinimą ir reikia netrumpo sąrašo, ir, tačiau išsamaus sąrašo ir komisija turėtų vertinti visas šalis ir paviešinti tam, kad diskusijos būtų skaidrios Ir mūsų piliečiai tikrai nusipelnė šitos diskusijos. Ačiū. Dėkoju. Guengel vardu. Ponas Kartis, vieną minutę. Prašom. Dėkoju. Mes matome vieną iš ryškiausių pavyzdžių, kaip lobistai veikia taryboje ir susimoko prieš žmonės juodasis sąrašas tikrai netobulas ir neatsižvelgimai tai, kad pastarųjų metų e, skandalai yra susijęs su ES bankais. Mes matome, kad prieštaravimai yra politiškai motivuotas kišimasis ir tai arba nereagavimas, pavyzdžiui, Saudo Arabija ir ES vyriausybės atitinkamai jos atžvilgių elgėsi dėl tam tikrų e, ryšių senų. Mums reikia ne juodojo sąrašo, bet reikia kaip galima greičiau užkirsti kelią lobistams, korporacijoms, kurios kenkia žmonėms ir reikia užtikrinti visišką lobizmo proceso skaidrumą. Dėkuoju. FDD vardu ponas Coburn. Pusantros minutės. Dėkuoju, pirminkė. Dėkuoju, pirminkė. ES socialistai yra tiesiog apsėsti kovos su pinigų plovimu. Uh, E, jie bijo, kad e, netgi vargiausi žmonės e, gali nusikalsti siekdami užsidirbti papildomą, kad ir menkiausią papildomas pajamas. Mes turime Junktinė karalystėje nusigręžti nuo tų dalykų ir žengti į priekį. Mes turime galvoti, kad sunkiai dirba vyrai ir moteris, kurie verslą ir dabar susiduria su biurokratais, kurie e, galvoja tik apie kovą su pinigų plovimu. Verslininkai turi dirbti toliau, turi kurti darbo vietas ir turtą. Junktinė karalystė nėra taip neurotiškai nusistačiusi prieš E, pinigų plovimą ir jaunimo nedarbą. E, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje žinome, kad didžiuliai skaičiai jaunų žmonių nedirba nuo 40 iki 30 procentų. Reikia galvoti, kaip padėti jiems, o ne didinti biurokratinę naštą. Tai būtų kur kas naudingiau ES piliečiams. Europos socialistų pavydas. E, jie pavydė tiems verslininkams, verslininkams, kurie dirba sunkiai ir užsitikrina e, sėkmę. Ir ES savo užmačiomis visus mus pavers į e, sekimų apraizgytą e, valstybė, bandoma net reguliuoti, kaip Junktinė karalystė net ir po breksito turėtų gyventi. Tai yra baisu, nes tai yra baisus. Uh, e, uh, e, Veidmaniškumas, kalbam apie vienas taisyklės ES, kitas mums. Dėkoju dabar ponas Borgesijo. Vieną minutę dėkoju, pirmininkė. Mes matome gana tokį impresyvų, įspūdingą šau. E, žaidžiama tarsi kortomis, e, valstybės įtraukiamos į sąrašus, išbraukiamos iš jų ir Europos Sąjunga vis tik tai labai neskaidriai veikia pati. Mes turime e, pasitelkti, e, pavyzdžiui, tokiamis organizacijomis kaip Ženevos kovos su e, prekyba narkotikais komitetu kuri pateikė savo išvadas. Bet kaip apie offshore'inės vietas? kaip ar ES nesieks suardyti tų visų tinklų, kur telkėsi tie, kurie finansuoja terorizmą, e, plauna pinigus e, įgytus nešvarių, neskaidrių būdų, kaip dėl penktosios direktyvos ir galutinių savininkų. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Pavyzdžiui, Luksemburgas. Ar jūs tikri, kad mūsų šalyse įmanoma ką nors padaryti? Kalbėtoja nutraukė pirmininkas. Dėkoju, mes jau išklausėme visų frakcijų atstovus. Prašau laikytis nus, numatytojams laiko. Neturime mes jo labai daug, šiek tiek vėluojame. Dabar pasakys ponas Rozatis. Tu antros mintis dėkoju, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti komisijos nariai Jūrovai už tai, kad ji. Jie ES piliečiams užtikrino tai, ko jau seniai mes prašėme realų ES sąrašą trečių šalių, kurios žiūri pro pirštus į pinigų plovimą. Komisija parengė naują metodiką, e, pati vertino įvairias trečiasias šalis ir aš norėčiau pagirti komisijos narį jūsų šią iniciatyvą. Taip pat norėčiau. Pasakyti kolegoms, kad um, aš ir mano uh, frakcija apgailestame, jog taryba e, ketvirtadienį pasiūlytus e, komisijos deleguotus aktus atmetė. Tai yra labai apmaudu, nes e, nebedarbiaujančių jurisdikcijų identifikavimas yra labai svarbus, identifikuojant pinigų plovimo ir teroristinės veiklos finansavimo atvejus. Ir taryba tarsi imasi destruktyvių veiksmų. Uh, Aš esu patenkintas naująją metodiką, bet taip pat tikiuosi, kad ateityje į e, vertinimus įtrauks e, trečiojo mokesčių komiteto išvadas į savo vertinimus. Pavyzdžiui, e, Rusijos klausimą. Noriu pasakyti, kad per šią kadenciją visi skandalai pinigų plovimo buvo susijęs su Rusijos pinigais ar Rusijos piliečiais. ES piliečiai tikisi, kad mes veiksime ryštingai kovodami su pinigų plovimu ir teroristinės veiklos finansavimu. Dėl to norėčiau paraginti komisiją tęsti darbą ir parengti naują deleguotąjį aktą šioje srityje. Dėkoju. Dabar pasisakys gerbiamas Logės Agiliar. Vieną minutę. Dėkoju pirmininkė komisijos narė Jūrova per šią kadenciją mes dažnai e, kalbėdame, kaip apmaudu, kad trūksta rezultatų, kad taryba blokuoja sistemiškai svarbius teisės aktus, ypač svarbius parlamentui. Bet rezultatas, kovojant su pinigų plovimu ir teroristinės veiklos uh, finansavimo nėra toks jau menkas, turime deramai jį vertinti. Turime penktąją direktyvą kovos su pinigų plovimu ir tikimės, kad poveikis pasiveiks e, e, visą Europos Sąjungą, visą reikščius Europos Sąjungą. Taip pat turime baudžiamosios e, teisės direktyvą. Ir tai yra labai svarbus darbo rezultatas Europos parlamente baudžiamosios teisės srityje. Ir e, taip pat reikia e, prisiminti trečiąjį mokesčių komitetą ir jo išvadas. Aš buvau to komiteto taip pat narys. Dabar e, kalbama apie sąrašus šalių, apie tam tikrų spalvų suteikimą tiems sąrašams, bet komisija turi ryštingai kovoti su pinigų plovimu, teroristinės veiklos finansavimu ir numinė, prisiminti tam tikras datas, kaip ir šiandieną, kai, kai sukanka 15 metų, kai Ispanija nukentėjo nuo didžiausio ES teroristinio išpolio. Turime apie tai galvoti. Dėkuoju, gerbiam komisijos narė. Dėkuoju. Dabar, ponė Sargentinė, vienai minutiai, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. arba ministrė supranta visas kalbas, arba jis visiškai nesiklauso mūsų diskusijų. 28 valstybės narės yra e, labai ėmėsi vienos pozicijos e, komisija, e, taip pat vykdė darybas. Aš pranešėjęs su direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu. Bet šalia Abdo Bataklan turime prisiminti taip pat teroristinius išpolius ir mes esame labai nustebę, kad komisija nepakankamai dirba. Jūs pateikėte argumentus ir sakote, kad nesuprantate, kokios yra procedūros. Galbūt jūs turėtumėte paaiškinti konkrečiai, kokios yra problemos dėl Saudo Arabijos ir Panamos ir kodėl to, šal, kodėl to šalis neįtrauktos į juodai sąrašą. Urban Krespo vienai minutiai. Dėkoju, pirmininkė. Per šią, kad